po pietų. Kitas darbo tvarkės klausimas yra pono Jakolino pranešimas Europos prokuratūra. Tad pirmiausia, norėčiau suteikti žodį pranešėjui. Jam keturios minutės. Grazie, signora Presidente, signora Komisarė. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Jau kelis metus kalbame apie Europos prokuratūros sukūrimą, taigi labai galima tik pasidžiaugti komisijos iniciatyvą, kuri norėjo pasiūsti stiprų signalą, pas, sukurti e, svarbę e, Europos baudžiamosios teisės erdvę. Ir reikės peržiūrėti Olafo e, veikimą. E, bet e, būtent Europos parlamentas dirbo šioje e, srityje, ypatingai nusikalstamumo komitetas. E, aš buvau ten ir pranešėjas, ten buvo nustatyta visa eilė prioritetų, darbo programa, e, kuri būtų e, vykdoma valstybių narių. 2014 metų horizonte ir persekiojant e, už e, finansinius pažeidimus. Energingai kovoti prieš sukčiavimą, bendradarbiaujant sustiprintai teismams bei e, policijos struktūroms yra iš tiesų be galo e, dideli galimybių klodai E, daug talentų Europos Sąjungoje yra ir juos reikia panaudoti. E, tad Europos prokuratūra kaip tik turi būti lanksti e, struktūra, turi koordinuoti savo veiklą su Eurojusto, Olafu ir Europolu. Beje, šešėliniai pranešėjai E, pasiūlė mums patinkančių pakeitimų. Mes e, galėjome savo požiūrėje rasti ir stiprių, ir silpnesnių momentų. Mums reikalinga procedūrinės garantijos, bet nereikia pakengti sistemos architektūrai. Nacionaliniams e, teismams reikia patikėti teismų kontrolę. Rytoj balsuosime už šį pranešimą tai yra Europos parlamento autentinė nuomonė ir balsas. Mes norime Europos e, prokuratūros, kuri efektyviai dirbtų naudodama tarptautinius arešto orderius ir padėdama įsitvirtinti teisingumui Europoje. Galima dar ir kitų skaidrumo taisyklių nustatyti, tokiu būdu prokuratūra galės geriau identifikuoti įtartinas finansinės transakcijas, jeigu už jų slypėtų korupcija arba sukčiavimas. Šio kadencijos metu jau buvo pasiekta visai neblagų rezultatų, e, kadangi proporcingumo ir e, subsidiarumo principų turi būti laikomasi. Piliečių pasitikėjimas institucijomis ateina per jų efektyvesnę kovą su uh, sukčiavimu ir kitais neigiamais reiškiniais, kad uh, piliečiai įgautų didesnį pasitikėjimą struktūromis Europos. Ačiū, ponė Reding. E, gerbiami Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėlėms pranešėjams, kad ta nuomonė buvo suformuluota ir išreikšta. Procesas dar tik prasidėjo, o jūsų nuomonė jau žinoma. Tai yra aiškus signalas, kokiu svarbiu jūs laikote šį klausimą, kaip jūs manote, esą skubu saugoti ES biudžetą nuo kibių nusikaltelių letenų. Norėčiau pasakyti, kad jūs tikrai konstruktyviai prisidėjote parengdami šį puikų tarpinį pranešimą. Europos parlamentas skiria didžiulį dėmesį šiam klausimui. Mes atsižvelgsime labai rimtai Europos parlamento rekomendacijos šių dėrybų kontekste daryboje. Mes turime bendrą pareigą, pareigą kovoti su organizuotų nusikalstamumu ir ginti finansinius ES interesus. E, valstybės narės turi e, užtikrinti, kad nebūtų patiriama nuostoliai, kurie dabar siekia šimtus milijonų eurų kasmet. Taip pat e, sukčiavimas pakerta ES piliečių pasitikėjimą institucijomis. Ir būtent dėl to mes turime kovoti su korupcija ir turime kovoti su nusikaltėliais. Europos prokuratūros tikslas būtų sustiprinti valstybės narės kovoje su nusikaltėliais. Būtų kovojami su nusikaltėliais, kurie pažeidžia ES finansinius interesus. E, Europos komisija praėjusiu metu Liepą pateikė savo siūlymą, atsižvelgdama Europos parlamento pageidavimą. Ir visa tai yra naujų teisės aktų dalis. Tos naujos taisyklės, nauji teisės aktai bus pateikti netrukus. Jau kai ką ir turime. Turime kovos su sukčiavimu direktyvą, procedūros teisės nuostatas, turime taip pat e, pasiūlymus dėl Eurojust reformos. Mes e, Manome, kad darbas turi vykdyti decentralizuotai ir demokratiškai. Pirmiausia, būtina užtikrinti, kad nebūtų kūriamos brangiai kainuojančios paralelinės struktūros, reikėtų remtis nacionalinėmis struktūromis, jų sukaupta patirtimi, jų teisinė sistema. Antra, kad būtų galima užtikrinti Europos prokuratūros e, nepriklausomumą. E, būtina yra padaryti viską, kad būtų uh, naujoji struktūra visiškai patikima ir labai kompetentinga. Europos prokuratūra turėtų remtis principais, kurie yra e, paminėti pagrindinių teisių hartijoje, įskaitant ir sąžiningą teismą ir taip pat principas, ne, kai nebaudžiama du kartus už tą patį nusikaltimą taip pat turėtų būti taikomas. Jis latiniškai vadinamas nibis in idem. Mes turėtume kalbėti apie abu šios dalykus. Turime kalbėti apie procedūrinės teisės ir teisinę peržiūrą. Sutinku su tuo, kas pasakyta dėl procedūrų teisės. E, būtina laikytis ES minimalių standartų, užtikrinant individų teisės baudžiamosios procedūros metu visose valstybėse narėse yra svarbiausias elementas siekiant užtikrinti, kad ES prokuratūros struktūra veiktų sklandžiai. E, buvo pasiūlytas reglamentas, kurio tikslas yra užtikrinti aukščiausius standartus susijusius su įtartinų asmenų traktavimu. E, Europos sąjungos prokuratūra jais remsis. Ir aš manau, kad svarbiausia yra numatyti tam tikras atsvaras vykstant tyrimui ir baudžiamajam persekiojimui. E, kol kas tas persekiojimas e, yra atliekamas ES lygmenių, neturi dar mūsų minėtos struktūros. Tad šiaip ar taip įtartinuos menų teisės turi būti užtikrintos. Tai yra įrašyta ES teisinę. E, taip pat ir nacionalinėse teisės nuostatus tai yra numatyta. Siūlomas reglamentas numato naujas teisės įtar, įtariamiems asmenims ir jos turi dėrėti su nacionalinės teisės nuostatomis. E, būtina, e, norint asmenį apkaltinti, turėti tam įrodymų. Na, o dabar teisinė peržiūra. Ta gali atlikti nacionaliniai teismai Ir taip pat Teisingumo teismas gali pateikti savo rekomendacijas, kaip buvo pasakyta siūlyme. Tai padės užtikrinti reikiamą teisinę stebėseną ir vienodą reglamento taikymą visoje ES. Tačiau šiaip ar taip Europos komisija nori dar peržiūrėti ir kitas galimybės, kad teisinė peržiūra dėrybų metu būtų sustiprinta, kai vyks diskusijos taryboje reikėtų numatyti teisingumo teismui platesnius įgaliojimus ir didesnės galės. Leiskite informuoti Jūs apie tai, kad e, aš dalyvau labai konstruktyviai diskusijoje su ministrais dėl šio siūlymo, e, kai vyko teisingumo ministrų taryba. Ir e, buvo iškelti trys klausimai ministrams, kurie apima struktūrą, darbo pasiskirstimą ir procedūrinius saugiklius. Diskusija parodė, kad egzistuoja plačia, plati parama keliamiems tikslams ir būtina taip pat numatyti tam tikras nuostatas techniniam lygmenį, kad būtų aišku, kaip veikti. Suprantu, kad vis daugiau valstybių narių nori dalyvauti šioje europinėje iniciatyvoje. Ir kuo geresnis bus tas bendradarbiavimas, tuo daugiau pavyks išsaugoti mokesčių mokėtojų pinigų. E, diskusijoje taryba man nurodė, jog gali atsitikti taip, kad daug valstybių narių pritars projektui. Ir aš manau, kad tai yra puikiai naujiena. Europos komisija šiaip ar taip e, ir toliau laikysis atviros pozicijos vykstant dėrybų procesui ir senkisis pasiekti išmintingą kompromisą. E, jūsų pranešimo, tarpinio pranešimo nuostatos mums reikšmingai padės pasistumėti diskusijoje šiuo klausimu. Dėkoju. Dėkojame vice pirmininkiai komisariai Reding, kolega Lamasur kol kas netvyko, manau, kad tada Greslė galėtų pasakyti. Labai gaila, kad tarybos atstovas nedalyvauja šioje diskusijoje, tai daug ką pasako apie tarybos požiūrį. Iš tikrųjų, Jeigu mes nieko nesimsime, tuomet iškils grėsmė piliečių saugumu. Ir po dešimties metų diskusijų tiesiog stebiuosi tuo, ką pasiūlė komisija. Silpnosios vietos spragos nėra ištaisytos ir valstybės narės tikrai nukentės, jeigu komisija ir toliau nesijims jokių veiksmų. Aš esu pateikusi penkis pakeitimų siūlymus ir norėčiau, kad parlamentas labiau įsitrauktų, kai yra mm, skiriami postai. Taip pat aš norėčiau, kad būtų e, keičiamos nuostatos dėl ES baudžiamojo proceso. Aš manau, kad ES e, mm, tarnautojai turėtų parodyti pirmiausia savo pavyzdį. Ačiū, Mrs. Graisley. Uh, e, kolik, uh... Ačiū dabar kolega Rengi, Regner, kolegė Regner. Ačiū. Pirmininkė, jūs kėlėte klausimą, kokia būtų prokuratūros neturėjimo žala. Šimtas milijonų eurų, nesu dėl to tikra. Yra nemažai bylų, kuriuose buvo pri, priimti apkaltinamieji nuosprendžiai. Taigi manau, kad tai yra argumentas sukurti tinkamą prokuratūrą, kuri tikrai kovotų su sukčiavimu. Tačiau yra vis dėlto pakankamai problemų. Pirmiausia, tai matosi valstybėse narėse, kur yra daugybė skirtingų institucijų, kurios užsieima tokių nusikaltimų nagrinėjimų. Ir iš esmės e, dabar matome, kad e, Jeigu mes norime suderinti Europolo, Eurojustų ir kitų pažymos justicijos institucijų veiklą, tai mūsų laukia daug darbo. Tačiau, e, realiai pažiūrėjus, nors mūsų laukia daug darbo, reikia įdirbti. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį poniai Holmairą iš EPP. Pone komisijos narė, iš esmės aš e, labai nepatenkinta dėl to, kaip komisija e, naudoja savo turimas pajėgumus, kovodamas su finansiniais nusikaltimais, organizuotų nusikalstamumu, e, e, pinigų plovimu. Ir mes jau, kaip parlamentas, kelis kartus raginame imtis aktyvesnių veiksmų, būtent kovant su šiais nusikaltimais, nes jie turi didelę poveikį mūsų visų gerovai ir ES biudžetui. E, kolegė Greslė, kaip jau sakė, iš tikrųjų mes neturime jokių e, finansinių ir turinio nuostatų nustatę kaip e, tai būtent toje srityje, kaip mes galėtume kovoti ES su kibernetiniu nusikalstamumu, pinigų plovimu ir taip, taip toliau. Mes matome, kad turėtume e, iš esmės iš, e, pavyzdžiui, nelabai reikšmingų e, sričių, pavyzdžiui, kaip iš Eurojuste dirbančių žmonių suformuoti kompetitingų ekspertų grupės, kurie būtent tirtų šios nusikalstamus. Šiais metais mes jau 1213 asmenų jau kurie nagrinėja būtent atitinkamus nusikalstamus E, kaltimus, bet e, žinoma, šitas skaičius turėtų truputį padidėti, keli šimtai žmonių, bet to vis tiek nepakanka. Ačiū, ponia Holmair. O dabar socialisto vardu ponia Sipel. Ačiū, ponia pirmininkė. Finansinių, finansinių ES interesų pažeidimai susiję dažniausiai su nuostoliais ES mokesčių mokėtojams. Todėl mano frakcija pritarė tam, kad būtų sukurta Europos prokuratūra. Tačiau komisijos pasiūlymas, toks koks jis dabar patiktas, kelia mums nemažai problemų. Nes viena vertus mes norime uh, sukurti Europos prokuratūrą su plačiais įgaliojimais, antra vertus mes vis dar norime sukurti Europos lygių atitinkamas uh, e, minimalias procesinės taisyklės, o to darbo mes dar nevaikėm. Taigi mes norėtume abiejų dalykų. Tai būtent mes norėtume nusikaltėlius patraukti atsakomybėm, atsakomybėm ir e, apginti aukų teisės. Taigi, e, mes turime aišku signalą išsiųsti, kur mes galime, kur mes galime pagerinti Europos prokuratūros būsimą projektą. Tai būtent procesinės teisės turi būti e, labiau plečiamas ir suderintas Europos prokuratūra turi būti nepriklausoma ir sikiu a, a, turi būti užtikrintos tam tikros teisės gynimo priemonės aukoms, turi, turi, turi būti užtikrintos atitinkamos apibrieštis, taip a, e, būtent kada turi pradėti veikti Europos prokuratūra. Ir tos įsiklės, e, kuriomis leidžiami įrodymai, neturėtų apsiriboti vien tik tai mažiausių suderinimų. Bet kokiu atveju Europos prokuratūra pirmiausia turėtų būti e, skirta e, e, tiems nusikaltimams užkardyti, tai persikoti, kurie yra susiję su finansinių interesų pažeidimu ES. Mes norime veiksmingiau kovoti su tokiais nusikaltėliais, kurie naudojasi ES biudžetu. Ir sikiu mes norime pagerinti teisinės valstybės standartus ES. Ir galiausiai Tokiu atveju turėtų bendradarbiauti visos valstybės narės, ties kitu atveju ta priemonė nepasiteisins. Ačiū, panė Sipil. Pane Weber, Ali grupė. Kolegos, pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjai už jo atliktą darbą ir visiems kitiems šešėliniams pranešėjams už jų indėlį rengiančią svarbų pranešimą. Sveikinu Europos komisijos pasiūlymą. Esu įsitikinusi, kad ateityje sąjungai būtų naudingas pasiūlymas, kuriuo būtų bandoma sukurti Europos būdžiamos, būdžiamosios teisės erdvę. Prokuratūra, kuri būtų atsakinga už finansinių interesų apsaugą ES, būtų pirmasis žingsnis šią linkmę. Tačiau tai galėtų būti labai svarbu, priklausomai nuo to, kiek valstybės narės norės dalyvauti projekte, kuris taptų žingsniui prieki norint mūsų teisinę sistemą padaryti labiau europietišką. Dabar pastebime, kad kai kurios valstybės narės nenoriai dalyvauja kuriant šią priemonę, nors pati idėja sukurti prokuratūrą yra gan sena, buvo apie tai kalbama daugelį metų ir ji yra įtraukta ir į sutartį. Taip pat šis siekis turėtų būti susijęs ir su abiejomis teisėkros institucijomis taryba ir Europos parlamentu. Dėl to, nors Teisinės pagrindas e, prokuratūros įsteigimui numato, kad taryba priima sprendimą, o parlamentas tik tai su, išsako sutikimą. Aš vis tiek manau, kad e, nereiktų pakengti pagrindinėms žmogaus teisėms ir numatyti tas pačias teisės parlamentui. Pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, atspindi šią nuomonę ir nusinčia aišku signalą tarybai kai steigiame sąjungos institucijas, kurios turi tyriamųjų pro prokuratūros funkcijų, turime su, su, sukurti pagrindą tam, kad procesinės teisės būtų užtikrinamos e, tyriamiesiems, įtariamiesiems, atsižvelgiant į žmogaus teisų e, įstatymus ir teisės aktus. Esu įsitikinusi, kad abipusės pasitikėjimas pas ir solidarumas turėtų būti pagrindiniai principai šiame vėlesnėme darbe, kuris yra pradėtas. Dėkoju. Dėkoju, ponė Weber, jums e, Ziobro, kolega Ziobro, e, noriu užduoti klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Prašau, ponė Ziobro. Ačiū. Miela kolegė, ar jūs nemanote, kad būtų kur kas veiksmingiau, jeigu nuspręstumėme leisti, nacionali, leisti nacionalinėms prokuratūroms atlikti savo darbą ir nebandytumėme kasmet skirti pinigus naujai biurokratiniai institucijai išlaikyti, kuri nebūtinai bus veiksminga ir efektyvi. Gali kilti ir kompetencijų, prerogatyvų, prerogatyvų klausimas, jų persiklojimo klausimas. Pone Weber, norėčiau pasakyti, kad šios diskusijos vyko jau prieš kurį laiką Dėl to pagal sutartį yra įmanoma įsteigti prokuratūrą. Nemanau, kad tai bus vien tik tai biurokratinė institucija, ji realiai veiks, dirbs su prokuratūromis valstybėse narėse. Aš norėčiau, kad Europos parlamentas gautų teisėkuros teisės šioje srityje. Dėkoju poniai Weber, ponas Albrechtas iš žaliųjų frakcijos, prašau. Norėčiau padėkoti pranešėjų, kitiems šešėliniams pranešėjams už šį tarpinį pranešimą. Tai yra svarbus ženklas. Turime įtobulinti tą pranešimą, tačiau e, nėra gerai tai, kad nėra tarybos atstovų ir tas signalas, kurį siunčiame, turi teisingai suvokti tarybą, nes mes turime išsakyti savo sutikimą ir jeigu taryba mūsų nesiklauso, galbūt mes to sutikimo nesuteiksime. Ir yra tam tikrų sąlygų, jeigu norime daugiau tarp valstybinio bendradarbiavimo, kas yra būtina, tada vienareikšmiškai reikalingi ir bendri standartai ES. Ir čia kartu parlamente visos frakcijos pasiekė teisę teisės e, gauti, inform, gauti informaciją, teisę gauti vertimą ir advokato paslaugas ir panašiai. Čia parlamente galiausiai ir taryboje buvo patvirtintos tos nuostatos ir labai nuvilia tai, kad dabar bandant žengti kitą žingsnį duomenų apsaugų direktyvos direktyvą patvirtinant, ne visi parlamentarai nori dirbti kartu. Tai yra labai svarbi šanksnė sąlyga, taigi kurkime bendrus standartus, nes tai yra labai svarbi sąlyga, kuriant ir tokią instituciją, kuri galėtų geriau leisti kovoti su nusikaltimais. Dėkoju. Dėkoju. Pone Albrechtai, kadangi minėjote, tai jog nėra tarybos atstovų, apie tai užsiminė ir kiti kolegos, aš norėčiau pasiūlyti aptarti šį klausimą politinėse frakcijose, nes politinės frakcijos nustato darbo tvarkę ir nustato, numato, kada dalyvauja tarybos atstovai, o kada ne. Dabar e, Kari Guja vardu. Ačiū pirmininkė pateikiau pasiūlymą, kad parlamentas turėtų atmesti komisijos pasiūlymą dėl Europos prokuratūros. Norėčiau kreiptis į tarybą padaryti tą patį. 14 e, nacionalinių parlamentų, 20 kažkeli parlamentų rūmai 11 valstybių narių at, atmetė šį pasiūlymą, nes mano, kad šis pasiūlymas e, pažydžia subsidiarumo principą, jo nu, yra nueinama per toli. Kai kas teigia, kad e, šis pasiūlymas atims galimybę iš valstybių narių persekioti už tos nusikaltimus, už kurios nori persekioti, bet to gali nukentėti ir teisinis tikrumas. Aš džiaugiuosi, kad nacionaliniai parlamentai atliko savo analizę, ir, tačiau komisija tai ignoruoja ir manau, kad komisijai turi būti uždegta ne, parodyta ne geltona kortelė, bet apskritai visas pasiūlymas turi būti atmestas. Ponas Baten nori pateikti Jums klausimą. Europos Sąjunga nori sukurti Europos prokuratūrą, kuri turėtų labai plačius įgaliojimus įvairiose valstybės narėse. Junktinės karalystės vyriausybė jau paskelbė, kad nedalyvaus Europos prokuratūros sistemoje. Tačiau yra numatoma prisijungti prie 35 policijos bendradarbiavimo ir teisingumo priemonių. Tos 35 priemonės yra pačios svarbiausios, tačiau jos kelia patį didžiausią pavojų mūsų tradiciniams laisvėms ir teisėms. Jungt Jungtinės karalystės vyriausybės sprendimas nedalyvauti prokuratūroje yra visiškai bevertis. Prokuratūra galės naudotis visomis egzistuojančiomis teisės priemonėmis, pavyzdžiui, Europos arešto orderių, taip pat naujomis priemonėmis, pavyzdžiui, Europos tyrimo orderių. Ir nors prokurorai jau dabar turės tiesioginį, tiesioginius įgaliojimus, taip pat turės ir de facto įgaliojimus, kurie numatyti tose priemonėse. Ir mes negalime pritarti. Junktinės karalystės konservatorių vyriausybė nepritarė prokuratūros veikimui, tačiau dabar bandoma tą pasiūlymą prastumti kitomis priemonėmis per tas 35 priemonės. Kad apsisaugotume, mes turėtume išstoti iš Europos Sąjungos ir mes verčiu balsuoti dėl to mm, gegužės mėnesį. signor <clears throat> presidente nel prendere la parola sulla relazione. dabar ponas pamani ačiū pirmininke aš dėkoju ponui jakolino už jo parengtą pranešimą esu dėkingas jam už jo ir kitų pranešėjų atliktą darbą aš tikrai pritariu minčiai kad Europos prokuratūros sukūrimas duotų naudos e, laisvės teisingumo ir saugumo erdvei. Labai gerai, kad taryba konsultuojasi su parlamentu ir siekia susitarti dėl rezultato. Mes turime veiksmingiau kovoti su sukčiavimu, nuo kurio nukenčia Europos Sąjunga. Ir dėl kurio dėja smarkiai nukenčia eurozonos šalis. Manau, kad tai yra argumentas teikti Europos prokuratūrą, kurią remia visos valstybės narės. Nors nacionalinių parlamentų požiūris rodo, kad taryboje pasiekti vienbalsiškumą bus sunku, o to reikalauja sutartis dėl ES veikimo. ES finansiniai interesai negali neleidžia mums užmiršti visų procedūrų ir to, kad jos turi poveikio piliečių pagrindiniams laisvėms ir teisėms. Taigi labai gerai, kad šiame pranešime kalbama ne tik apie rekomendaciją tarybai užtikrinti Europos prokuratūros nepriklausomumą, bet ir kalbama apie būtinybę um, užtikrinti apsaugą nuo bet kokio politinio spaudimo. Pirmininkė, kolega Albrecht norėtų pateikti klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą. Jeigu norite kreiptis į ankstesnį kalbėtoją, tai negalime grįžti. Jūs galite dabar klausimą skirti tik ponui Bonaninį. Prašom. Aš iškėliau mėlynąją kortelę poniai Kar ir norėčiau pateikti klausimą jai ir manau, kad jūs paste, tai pastebėjote. Jeigu būčiau pastebėjusi, būčiau suteikusi jums žodį per vėlai aš e, pamat, gavau jūsų prašymą ir mm, ponia Kari jau išėjo. Prašome įsijungti mikrofoną. Taigi, gal kitas kalbėtojas galės atsakyti. Buvo pasakyta, kad e, akivaizdu, kad nereikia bendradarbiauti per sienas, nereikia tobulinti bendradarbiavimo, tačiau prokurorai sako, o aš esu žalių, žaliųjų part, frakcijos atstovas, pasisakantis už piliečių laisvės. Tačiau aš girdėjau, kad reikia geresnio bendradarbiavimo teisės saugos ir baudžiamo persikėjimo srityje. Todėl norėčiau išgirsti, taigi norėčiau e, išgirsti, kaip tobulinti situaciją. E, e. Pone Albrechtai, ponas Bonanini negali atsakyti jums kito parlamento nario vardu. Taigi dabar periname prie kitų kalbėtojų. Dabar suteiksiu žodį ponui Vos. Ačiū. Europos prokuratūros idėja iš tikrųjų yra tikrai primtina. Tačiau kaip pranešėjas Eurojusto reformos klausimą, aš norėčiau pabrėžti, kad yra dar daug neatsakytų klausimų. Pirmiausia, reikia juos atsakyti. Jeigu mes e, nori, norime e, įgyveninti reglamento pasiūlymą abiems institucijoms. Todėl reikia išsiaiškinti tokius klausimus. Pirmiausia, kaip Eurojusto reforma bus vykdoma toliau. Tokiu atveju, jeigu mes e, įgyvensime sustiprintą bendradarbiavimą, E, ir mes e, e, iš esmės matome, kad šitas sustiprintas bendradarbiavimas abiejų institucijų tarsi yra prieštaravimas pačiai Europos prokuratūros idėjai. Kitas dalykas, ar, ar šita nauja idėja, šitas naujas reglamentas turės poveikį Eurojusto biudžetui. Ir ar reikia visų pirma panagrinėti baudžiamosios teisės klausimus arba baudžiamo perskaimo klausimus, pirmiausia, siekiant suderinti procesinės teisės, suderinti nacionalinės teisės sistemas, tradicijas valstybėse narėse, kad būtų sukurtos vieningos struktūros ES. E, praktiškai, aš manau, kad jeigu mes įgyvenitume e, šitą projektą tokį, koks jis dabar yra, kiltų daug problemų. Taigi, ko, koks prokuroras e, nagrinės bylą, neaišku. E, jeigu mes e, e, kolegeliai nagrinėsime, tai būtent prokurorai kolegeliai nagrinės atitinkamą nusikalstamą veiką, tai kaip vyks šitas bendradarbiavimas, kaip bus užtikrinamos kaltinamojo teisės, ar iš tikrųjų teisiškai yra priimtina, sakykime, tokia nuostata, kad kaltinamasis gali pasirinkti teismą, kuri norėjo valstybė narėje. Taigi, klausimų yra tikrai per daug. Ačiū. E, Panas Lopes Ager. Panas Lopes Aguilar. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš buvau teisingumo ministru Ispanijoje, kai buvo atvirtinama Lisabono sutartis. Ir aš tikrai pasakiau už tai, kad būtų įkurta prokuratūra pagal 86 straipsnį. Ir toliau, kaip komiteto pirmininkas, pritariu šiai minčiai. Aš manau, kad puiku, jog Europos parlamentas išsako palankę nuomonę per Jekolino pranešimą priečių laisvių komitete. Tai yra teisingas žingsnis teisinga linkme. Pirmasis žingsnis prokuratūra galėtų tirti sukčiavimo atvejus ir apginti ES finansinius interesus. Antras žingsnis būtų siekti teisingumo rimtų nusikaltimų atvejų, kurie vykdomi keliose valstybėse. Ir čia reikia daryti aišku skirtumą tarp Eurojusto, Olofo ir prokuratūros. Taip pat, aišku, turi galioti demokratinės taisyklės ir nepriklausomumo principas turime nubrėžti liniją tarp nacionalinės prokuratūros ir europinės prokuratūros. Ir aišku, reikia išspręsti pirmiausia institucinės problemas. Nacionalinės, nacionaliniai parlamentai, keli nacionaliniai parlamentai parodė geltonąją kortelę komisijai, kiti vilkina tą procesą steigiant Europos prokuratūrą, taigi reikia imtis didelių pastangų, kad viskas pasistumėtų į priekį. Uh, Tokie teisės aktai turėtų būti išplėsti ir kad būtų galima kovoti su nusikal... visais nusikaltimais Europos Sąjungoje. E, ponas Binevas. Ačiū, ponė pirmininkė. Tokiu būdu galėsime sustiprinti Europos piliečių pasitikėjimą Europos Sąjungos institucijomis ir pasirūpinti, kad vienodai būtų taikoma teisė visoje Europos Sąjungoje, ypatingai tose valstybėse, E, tokiuose kaip Bulgarijoje, kur prokuratūra yra laikoma korumpuota institucija. Ir politikai, kurie kurie dabar valdo visą tą procesą, tikiuosi, kad suras tinkamą sprendimą. Taip pat, kalbant apie politinius skirimus. Tai paveikė visas partijas, kurios buvo valdžioje likščioliai ir prokuratūra turi dirbti labai profesionaliai, išsaugoti savo vientisumą ir tikimės, kad tai prisidės, kuriant didesnį Bulgarijos piliečių pasitikėjimą šią instituciją. Ačiū, ponas Kurija. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai yra žingsnis į priekį, kuriant šis siekis sukurti Europos prokuratūrą komisijos dėka, taip pat ir pono Jakolino dėka, jam esu labai dėkingas už parengtą pranešimą. Šios tarnybos tinkamas funkcionavimas įmanomas tik tuo met, jeigu viskas vyks greitai ir lankščiai Tai turėtų būti lanksti, greita institucija, neįsivėlusi į biurokratiją, ji turi būti nepriklausoma, profesionali ir turi greitai priimti sprendimus, tiksliai atlikti tyrimus ir apsaugoti kaltinamųjų teisės. Tikiuosi, kad bus įmanoma užtikrinti laisvės saugumo ir teisingumo nuostatas, apie jas kalbama sutartyje. Kalbant apie pagrindinės laisvės, aišku, svarbu ir jas išsaugoti, bet taip pat imtis ryštingų veiksmų kovojant su nusikaltimais, kurie tampa vis platesnio masto ir daro didelę žalą ES biudžetui. Labai dažnai tokius nusikaltimus sunku tinkamai ištirti, nes egzistuoja skirtingi nacionaliniai įstatymai šioje srityje trūksta veiksmingų mechanizmų, kurių pagalba galėtumėme su tuo kovoti, nes egzistuoja skirtingi mechanizmai Europoje ir nėra veiksmingų tyriamųjų galių, prokuratūros galių ir tikimės, kad įsteigus prokuratūrą pasieksime geresnių rezultatų visose valstybėse narėse. Ačiū ponas Kromna. Ačiū ponė pirmininkė. Europos prokuratūros įsteigimas būtų pirmasis svarbus žingsnis nors tikrai ne paskutinis, siekiant stipresnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių šioje esminėje delikačioje baudžiamojo teisingumo srityje. Tai yra labai svarbus procesas, nes bus pradėtas įvairių nacionalinių teisės aktų derinimo procesas. Ponas Jekolino tai vardijo kaip bendra Europos būdžiamo teisingumo erdvė. Tokiu būdu galėsime veiksmingiau kovoti su organizuotais nusikaltimais, nusikaltimais, kurie yra tikrai supranacionalinio lygmens. Bus galima veiksmingiau ir greičiau kovoti su nusikaltimais, nusikaltimais, kurie ignoruoja nacionalinės sienas. Matome, kad kai kurios valstybės narės to siekia, tačiau veiksmai yra tikrai ribojami. Ir manau, kad visi turi parodyti daugiau narsos, ieškant bendrų atsakymų bendroms problemoms išspręsti. Madam Chair. Pone Korasabilt, komisijos narė. Tarp, tarp valstybinių nusikaltimų Europoje daugėja, todėl labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą Europos lygių, kad būtų galima veiksmingai kovoti su tarp valstybiniais nusikaltimais. Neturi būti galimybės nusikaltėliams pasislėpti niekur Europoje. Ir e, Europos prokuratūros kompetencija turi bu, apsiriboti nusikaltimų prie pažiūrėjai kenkiančių ES finansiniams interesams tyrimu. Tačiau E, turiu pasakyti, kad Europos prokuratūros pridėtinė vertė vis dėlto yra abejotina, nes jie būtų kišamas į nacionalinės sistemas, kadangi taip būtų derinamos pačios jautriausios baudžiamosios teisės rytis, pavyzdžiui, įrodymų leistingumas, taip, leistinumas, taip pat e, teisų gynimo priemonės, galimybė apsiginti nuo prokuratūros priimtų sprendimų. Taip pat ryšys tarp nacionalinių prokuratūrų ir Europos prokuratūros kenkia teisiniam tikrumui. Pati struktūra nėra aiški, kaip būtų dirbama su nacionaliniais deleguotais prokurorais. Tyrimą ir toliau turi atlikti nacionalinės prokuratūros, kad būtų išvengta dubliavimuose, dėl kurio gali nukentėti teisingumas. Taip pat reikia saugoti duome, įtariamųjų teisės ir asmens duomenis. Aš raginu komisiją persvarstyti savo poziciją ir pateikti naują pasiūlymą, kurio būtų geriau atsižvelgiama į subsidiarumą. 14 nacionalinių parlamentų pateikė parodė jums geltonąją kortelę ir to negalima ignoruoti. Ačiū pirmininkė. Ačiū dabar kolega Liberatski. Ačiū pirmininkė, ponė komisijos narė, kolegos. Europos prokuratūra yra steigiama siekiant e, persekioti už nusikaltimus tuos asmenys, kurie kenkia ES finansiniams interesams. Struktūra turi būti decentralizuota, ji turi būti grindžiama atskirų valstybių narių nacionalinė teisė. Ir Žinoma, nusikaltimų, už kurios turi būti persikama, yra daug. Tai yra sukčiavimas, korupcija, kita neteisėta veikla, pavyzdžiui, sukčiavimas PVM srityje, sukčiavimas susijęs su sanglaudos žemės ūkio fondais, įvairių rūšių kontrabanda, įskaitant cigarečių kontrabandą. Tikrai turime daug galimybių veikti, tačiau aš norėčiau pakalbėti apie labai aišku Europos prokuratūros, OLAF, Eurojust kompetencijų pasidalymą, taip pat reikia neužmiršti ir glaudesnio bendradarbiavimo su valstybėmis narėmis. Ačiū, dabar žodis ponui Nikolson. Ačiū. Pirmininkė, pagrindinis argumentas e, steigiant Europos prokuratūrą yra sukčiavimo ir kenkimo biudžetui mastas. E, pateikiami skaičiai yra tikrai stulbinantis. E, pavyzdžiui, e, yra apskaičiuota, kad pernai 104 milijardai eurų buvo prarasta dėl sukčiavimo. Tačiau manau, kad skaičiai gali būti dar didesni. Europos prokurat... Tačiau kyla klausimas, ar Europos prokuratura tikrai geriausia priemonė kovojant su sukčiavimu. Reikia atsakyti šį klausimą. Mano rinkiminėje apygardoje Turbūt visi žino, kad e, policijos funkcijos, teisėsaugos funkcijos yra labai jautrus klausimas. Po daugelio, daugelį metų vykusių pokyčių e, sustiprėjo pasitikėjimas policija Šiaurės Airijoje. Aš e, turėjau tam tikrų abejonių ir manau, kad pastarėjai mėnesiai parodė, koks jautrus šis klausimas. Ir aš savo rinkiminėje apygardoje pasimokiau, kad jeigu kyla susirūpinimas, į tą susirūpinimą reikia atsižvelgti. Kitas dalykas - nulinė tolerancija sukčiavimui. To reikia, siekiant apsaugoti biudžetą. Tačiau jeigu nekreipiame dėmesio į valstybių narių nuomonę ir steigiame brangiai kainuojančias struktūras, tai nėra sprendimas mano nuomonė. Ačiū. Dabar periname prie spontaniškų pasisakymų. Penki kolegos paprašė žodžio. Pirmiausia, ponas Stier. Pirmininkė, pirmiausia, pasakysiu, kad pritariu šiam pranešimui ir remiu Europos komisijos iniciatyvą. Ta iniciatyva parėmė už karto, kai tik ji buvo paskelbta. ES turi savo biudžetą ir manau yra visiškai natūralu, kad turėtume Europos prokuratūrą, kuri gintų ES finansinius interesus, kuri saugotų Europos mokesčių mokėtojų pinigus. Be to reikia plėsti Europos baudžiamosios teisės sritį. E, žinoma, šiame pranešime mes e, reikalaujame, kad Europos prokuratura būtų nepriklausoma nuo nacionalinių vyriausybių, nuo Europos institucijų, kad jai nebūtų daroma jokia politinė įtaka. Taip pat reikalaujame, kad būtų laikomasi subsidiarumo principo. Tačiau noriu pasakyti, kad subsidiarumo principas neturėtų būti naudojamas kaip uh, pretekstas, kaip būdas mm, kai kuriuose valstybėse narėse daryti įtaką prokuratūrai. Taigi aš džiaugiuosi šio pranešimu ir noriu paraginti visas valstybės narės ir visus parlamento narius pritarti šią iniciatyvai. Ačiū. Nors aš e, tikrai pasisakau už valstybių narių E, teisės saugos institucijų, teisminių institucijų bendradarbiavimą, pavyzdžiui, gyvendinant Europos arešto orderį ir Europos tyrimo orderį. E, sako ponė Tomašič, vis dėlto valstybės narės turi bu, turėti teisę vykdyti baudžiamosius tyrimus ir užuot steigia kitą e, europinę instituciją ES lygių, manau, kad valstybės narės turėtų pasistengti padidinti savo nacionalinių teisminių institucijų darbo veiksmingumą. Būtų gana pavojinga vykdyti baudžiamosius tyrimus dviem lygiais, dėl to gali kilti painiava, gali kiltis pavojus visam sistemai. E, yra siekiama, kad Europos prokuratura įsilietų į egzistuojančias nacionalinės struktūras, tačiau manau, kad tai būtų papildoma e, našta ir tai gali netgi duoti žalos. Pana Žiobro. Aš suprantu visas tas abejonės, kuris išaiškink sesin kalbėtojai, kurie kalbėjo apie apie tai, kad ES neveiksmingai gina savo finansinius interesus. Dabar mes turime pagalvoti, kągi mes galime nuveikti, kad veiksmingiau gintume tos interesus. Tai būtent kovodami su nusikalstamumu. Aš nemanau, kad sukurdami e, tokią instituciją, taip būtent Europos prokuratūrą, mes e, būtume veiksmingesni. Mes turime e, būti lankstesni, koordinuodami veiksmus arba prerogatyvas E, valstybėse narėse, e, jų prokuratūrose. Mes turime e, vykti bendrą veiklą, keistis informaciją, bendradarbiauti. Ir aš manau, kad iš tiesų tas Europos prokuratūros sukūrimas sukeltų daug problemų, kiltų daug konfliktų tarp įvairių institucijų, tarp kiltų bendradarbiavimo sunkumų ir iš, iš esmės, kaip visada, kiltų didesnių išlaidų. Iš tikrųjų, mums mes negalime savo to leisti. Ačiū. Pone Šabro, e, panas Stojanov. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, tiesa, logiška būtų kurti Europos prokuratūrą, nes yra piknaudžiaujama su ES lėšomis. Tačiau mūsų turėtumėme atsakyti štai kokį klausimą, ar ta prokuratūra bus veiksminga, nes jeigu ji nebus veiksminga, tuomet ji tik tai daug kainuos ir neduos jokios naudos. Kitas klausimas, ar bus Europinis teismas, ar bus Europos baudžiamasis kodeksas, procesiniai procesinės teisės nuostatos. Reikia atsakyti į tuos klausimus ir jeigu atsakymas yra ne, ir aš manau, kad į tą klausimą atsakė 14 nacionalinių parlamentų, kurie parodė geltoną kortelę komisijai. Aš siūlyčiau komisijai atsimti savo pasiūlymą ir kad nevyktų tai, kaip įvyko šiandien balsuojant, kai komisijos pasiūlymas daugumos balsų uh, buvo atmestas. Odnosno, da se ustroji... Ne Šuica. Aš tikiuosi, kad galėsime sukurti bendrą Europos teisingumo erdvę. Aš manau, kad mums reikia apginti Europos Sąjungos biudžetą ir siekiame bendro tikslo kovoti su sukčiavimu, nes sukčiavimas kenkia piliečių pasitikėjimui. Taigi turėtumėme laikytis žmogaus teisų konvencijos ir hartijos nuostatų. Tai yra, apsaugoti įtariamųjų teisės ir tuomet aš manau, kad galėtumėme tas lėšas panaudoti kitur. Komisijos narė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti, kad Europos prokuratura kuriama pagal 86 sutarties straipsnį. Tai yra specifinis straipsnis, kuriame kalbama apie tai, kaip turėtų vykti šis teisėkuros procesas ir aš norėčiau padėkoti parlamentui už konstruktyvę paramą šią iniciatyvai ir laukiu, kuomet tarpinis pranešimas bus patvirtintas. Visiškai pritariu parlamentui, kad prokuratūros tarnyba neįmanoma neužtikrinant įtariamųjų teisių. Tos teisės turi būti įtvirtintos horizontaliu pagrindu, aš visiškai tam pritariu ir dėl tos priežasties komisija ir akcentavo tas teisės. Ir norėčiau padėkoti parlamentui už nuolatinę paramą, tam, kad procesinės teisės būtų patvirtinamos ir kreipiuosi į tarybą, kad būtų išspręstos likusios procesinės e, teisės su jomis susijusios problemos. Ir dabar dėkoju komisijos nariai, dabar pranešėjas e, ponas Jekolino apie bendras diskusijas. Kontributi, kritikė, rilievi, konsijas. Mes jau išgirdome kai kurios pasisakymus, išgirdome kritikos ir pagiriamojų žodžių, būtent dėl dokumentų, kurie iš tikrųjų labai įdomus mūsų piliečiams. Ir mes taip pat turėtume būti suinteresuoti kažką įgyveninti, kažko pasiekti, kas jau numatyta yra mūsų sutartyje. Tai būtent sukurti Europos prokuratūrą. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad čia yra tik tai tarpinis pranešimas. Na, žinoma, mes išgirdome E, kritikos, kad galima kažką išbraukti komisijos pasiūlyme, bet galima konstatuoti, kad šis pasiūlymas yra tikrai sudėtingas, e, taigi būtent procesinės teisės, įtariamųjų apsauga, visos e, įmanomos garantijos, išlaidų sumažinimas, aiškios formuluotės, tai būtent teisėjų kompetencija. Taip pat nuorodos į, į įvairias institucijas, kaip pasidalėjimą kompetenciją, tarp įvairių institucijų būtent ir kokią kompetenciją bus suteikta Europos e, prokuratūra. Tai yra klausimai, kurie turi būti išspręsti šiuose dokumentuose. Ir iš tiesų taip greitai mes nesukursime tos prokuratūros. Bet ši prokuratūra turėtų galėti kovoti su sukčiavimu e, bei apginti ES finansinius interesus ir turėtų turėti galimybę greitai imtis baudžiamo persikėjimo, kad piliečiai matytų ir suprastų, kad vykdomas teisingumas ir kad priimami sprendimai teismuose. Tik tai taip atkursime pasitikėjimą ES instituciją. Būtent suteikdami Europos prokuratūrai atitinkamas galės. kurių mes netimsime iš kitų institucijų. Aš taip pat e, norėčiau e, paskatinti kolegas pagalvoti apie konsensusą, būtent e, dirbant komitete. Ir aš prašyčiau jūsų paramos rengiant šios dokumentus. Aš, aš tikiuosi, kad gausim tą paramą ir galėsime žengti į priekį ir galtinai parengti galutinį tekstą. Ačiū, ponė Kolina rytoj 5 val. balsuosime dėl šito pranešimo. Dabar perėdame prie kitą patvarkės punktą, tai būtent komisijos ir tarybos pareiškimai. Tai yra Turkijos pažangos ataskaita, 2013 metų ataskaita. Pirmiausia, norėčiau